Na, o dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra užsienio reikalų komiteto darbo, atvarkio, e, darbo atvarkės e, klausimas. Pane e, Kipirėt mūsų prašė šiandien arba rytoj aptarti Turkijos klausimą. Mes pasistengsime tą klausimą aptarti rytoj po pietų. Tai yra tikrai e, labai svarbus klausimas, būtina e, Turkijos problemą apsvarstyti. someone from the delegation to Moldova? Delegacija ryšiams su Moldova palaikyti. kas buvo nuvykęs į Moldovą. Taigi, pradėkime ketvirtą darbo tvarkas, ketvirtas darbo tvarkas klausimas, prašom. Informacija apie prezidento rinkimus Moldovoje. Panas Šoltas, ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad mane pakvietėte papasakoti, kaip e, vyko Moldovos, e, kaip vyko mūsų misija Moldovoje, kaip mes stebėjome rinkimus. E, paskutinį kartą rinkimai vyko 96 metais, kaip žinia, įvyko tik pirmieji prezidento rinkimų, pirmasis prezidento rinkimų rinkimų etapas. Igor Dodon, kuris yra laikomas prorusiškų kandidatų, surinko 48,5 procento balsų. Jam beveik būtų pavykę laimėti pirmą rinkimų etapą e, spalio 14 dieną. Bet yra ir kita kandidatė, Maja Sandu iš e, Solidarumo liberalų partijos ir jis surinko 38,2 procento balsų. Maždaug, rinkėjų aktyvumas buvo maždaug 50 procentų. Moldova labai svarbi šalis Europos parlamentui. Mes e, remiame e, šia, šioje šalyje vykdomas labai jai reikalingas reformas. Įvyko ir dvi šalių susitikimų su kadenciją baigiančių prezidentu, e, Moldovos parlamento atstovais. Kaip, žinai, kaip žinia, mūsų parlamento delegacija dalyvavo tarptautinėje rinkimų stebėsenos misijoje. Taip pat mes dalyvavome ir spaudos konferencijoje. Visiškai pritarėme rinkimų rezultatams. Vyko puikus bendradarbiavimas su kitomis parlamentinė, parlamentinėmis asamblėjomis ir ES delegacija Kišeneve. Jau paskelbtas preliminarus e, pareiškimas ir iš EBPO pusės apie rinkimus. Taigi galima daryti išvadą, kad buvo e, paisama pagrindinių teisių ir laisvių, kad uh, E, rinkimuose buvo užtikrinta sąžininga konkurencija. E, vis dėlto gal šiek tiek e, trūko administracinių išteklių panaudojimo skaidrumo ar tinkamo rinkimų proceso nušvietimo žiniasklaidoje. Dar noriu pastebėti, kad tikrai e, rinkimų procesas buvo puikiai profesionaliai suorganizuotas, taip pat ir rinkimo apylinkėse. Viskas vyko sklandžiai. Kalbant apie rinkimų apylinkės, tai pastebėjome, kad apie 3 ketvirtadalį rinkimų apylinkių darbuotojų buvo moteris. Taigi jos tikrai nemažai pasiekė. Mes taip pat buvome teigiamai nustebinti, kad rinkimuose dalyvavo daug moterų, buvo daug moterų kandidačių. Maždaug keturias devintosios visų e, rinkėjų, visų kandidačių, visų kandidatų buvo moteris, nemažai jų pateko, štai moteris pateko ir antrą rinkimų etapą. Taigi labai džiugu, kad ir vyrai, ir moteris gali aktyviai dalyvauti Moldovos politinėme gyvenime ir varžytis dėl aukštų politinių postų. Aš taip pat per e, spaudos konferenciją sakiau, kad žiniasklaida turėtų susilaikyti nuo stereotipų pagristų e, e, lytimis. Iš tikrųjų, Moldovos visuomenė nori keistis. Na ir tikrai būtina reformuoti E, ir politinę aplinką. Taip pat nuvykęs į Moldovą galėjau susitikti su įvairių partijų atstovais, žiniasklaidos atstovais, nevyriausybinio organizacijų atstovais, taip pat ir tais, kur ilgą laiką dirba stebėtojais Moldovoje. Vis dėlto esame dar susirūpinę dėl skaidrumo ypač finansų srityje. Ir būtent dėl to, kad trūksta finansinio skaidrumo, gali kilti pavojus, kad bus manipuliuojama žiniasklaida. Įvyko ir parengiamųjų susitikimų, kai dar vyko rinkimų kampanija. Ir Aš mūsų delegacijos vardu norėčiau paraginti Moldovos žiniasklaidą e, laikytis etinių standartų, kai e, rink, vykdoma rinkimų kampanija. Yra būtina užtikrinti e, subalansuotą, nešališką informacijos apie kandidatus pateikimą. Ir taip pat E, visos politinės partijos turėtų stengti sumažinti įtampą šalyje, susilaikyti nuo bereikalingos retorikos, užtikrinti, kad Moldovo žmonės e, galėtų balsuoti, e, kad galėtų pasirinkti laisvai tarp dviejų kandidatų. Dabar mes laukiame E, antrojo rinkimų etapo. Lapkričio 14 dieną jis įvyks sekmadienį, aš irgi ten vad, e, dalyvausiu ir paskui mielai komitetui pateiks informacijos apie e, šiuos rinkimus, nes, kaip jau sakiau, tai yra pirmieji Moldovos prezidento rinkimai po 20 metų. Baigdamas dar kartą dėkoju už galimybę pasisakyti šio klausimu. Vielen Dank. Äh, Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Kaip delegacijos narys, delegacijos, kuris stebėjo rinkimus Moldovoje, norėčiau irgi kelis žodžius pasakyti. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad visą tai, ką sakė Igor Šoltas, visiškai tiesa. Mes stebėjome uh, teisingus, sąžiningus rinkimus Moldovoje, stebėjome rinkimus ir sostinėje, ir provincijose. Stebėdami rinkimus sostinėje matėme, kad visi vietos rinkimų komitetų nariai buvo gerai pasirengę, žinojo teisės nuostatas, buvo aktyvus ir taip pat stebėtojai. Taigi rinkimus, rinkimai buvo organizuojami profesionaliai ir teisingai. Provincijose mes uh, nematėme jokių sukčiavimo variantų, irgi buvo tinkamai organizuojami rinkimai, tačiau matėme, pavyzdžiui, Ohei mieste, kur meras boikotavo rinkimus dėl to, kad e, jo e, remiamas kandidatas buvo diskvalifikuotas, tai mes matėme, kad buvo bandoma stabdyti žmonių e, galimybę eiti balsuoti, bet buvo informuota policija, policija nu, sutvarkė situaciją ir tie, kurie norėjo ir norėjo balsuoti, galėjo galiausiai prabalsuoti. Taigi mes nematėme sukčiavimo, nematėme pažeidimų, tačiau provincijose matėme, kad žmonės buvo bauginami ir buvo bandoma užkirsti jiems, užkirsti jiems galimybę balsuoti. Taip pat šalia pasienyje su Padniestrės regionu nematėme sukčiavimų, bet įtampos matėme. Matėme, kad žmonės autobusais buvo vežami balsuoti. Tai nėra neteisėta, tai nėra pažeidimas, tačiau buvo, aišku, jie vežami, tikimasi, kad jie balsuos už konkretų kandidatą. Elektroninė sistema gerai veikia visose rinkiminėse apygardose, taip, taip buvo užkistas kelias pažeidimams ir balsavimui dėl už kelis kandidatus, tačiau provincijose tolimesniuose regionuose, kaip sakiau, įtampos matėme. Ir kaip sakė Igor Šoltis, žiniasklaidos objektivumas ir politinių partijų finansavimo klausimas yra tos problemos, kurias reiktų panalizuoti giliau, vertinant bendrai mūsų santykius su Moldovos Respublika ir temos, kurios dabar ypatingai aktualios e, prezidento rinkimų kampanijoje ir kurios yra aktualios ir mums ir liks aktualios po rinkimų, tai yra pirmiausia kova su korupcija, teismų stiprinimas šalyje ir galiausiai sukčiavimas bankininkystės sektoriume. Vienas milijardas eurų tiek yra bendra ta sukčiavimo suma ir tai aišku paveikia žmonės ir mes tikimės, kad e, naujai išrinktas, išrinktas prezidentas imsis tų klausimų. Taigi, kaip sakė e, Igar Šoltas, tikrai norėčiau pritarti jo žodžiams ir padėkoti jam už tai, kaip jisai organizavo mūsų e, delegacijos apsilankymą e, Moldovoje. Ir dabar šį savaitgalį mes vėlgi vyksime į antrąjį prezidento rinkimų turą. Stebėsime rinkimus vėl. Ponas Kristėja. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Moldovos vyriausybę už tai, kad jie labai švariai ir gerai suorganizavo rinkiminį procesą. Antras dalykas, nepamirškime, kad Moldova nėra prezidentinė respublika. Prezidento vaidmuo ir kompetencijos, aišku, yra svarbios, bet labai ribotos. Būtent vyriausybė įgyvendina reformas. Ir to turime nepamiršti. Kiek suprantu, liko gal tik tai uh, kelios valandos iki to momento, kai Tartinis valiutos fondas pateiks mums gerų žinių ir patvirtins personalo lygmens susitarimą tarp Moldovos ir valiutos fondo. Ir dar norėčiau palinkėti visokios sėkmės EPP kandidatiai Mai Sandu. Aš manau, kad ji turi būti ir išlikti konstruktyvi, sprendžiant tas problemas, kurios aktualios elektoratui, žinant, kad kai kurie žmonės, ir čia norėčiau paminėti PD demokratinės partijos rinkėjus Moldovoje, tai yra rusakalbiai rinkėjai. Dėkoju. Trevičius. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad turime pripažinti, kad demokratinėje ir skaidrioje aplinkoje įvyko rinkimai Moldovoje. Tai svarbu žingsnis į priekį. Tai yra simbolis, rodantis, kad reformos yra įgyvendinamos politinėje plotmėje šioje šalyje ir tas teisinis pagrindas pasikeitė Moldovoje. Kaip teisingai kalbėjo ir mano kolegos, prezidentas, kuris yra renkamas tiesioginiuose rinkimuose, turės nedaug teisių šalyje. Ir nors girdime daug pažadų ir nemažai ir skandalų susijusių su ta kampanija, bet realistiškai turėtumėme įvertinti tuos galimus pokyčius išrinkus naująjį prezidentą. Ir nemažai kandidatų buvo rinkimuose, kai kurie pasitraukė ir man atrodo, kad tai buvo aišku ženklas, rodantis, kad bandoma sutelkti jėgas ir ties paremti konkrečių partijų kandidatus ir aš labai vertinu tai, ką sakė kolega Kristėja. Jis pasveikino EPP kandidatę, kuri yra viena iš antrojo turo kandidačių. Aišku, tai yra puikus tas e, jėgų konsolidavimo pavyzdys, bet šiek tiek chaotiška buvo rinkiminės kampanijos atmosfera kalbant apie poną Dodoną, kuris buvo dėrybininkas dėl įstojimo į ES sutarties, o dabar pasisako už tai, kad asociacijos sutartį reikia peržiūrėti. Ir kas kart jisai mini tai, kad reikia atkurti kur kas artimesnius santykius su Rusija. Taigi kaip kas bendro tarptų dalykų aš nežinau, bet man atrodo, kad kai kurie rinkėjai Moldovoje atsižvelgia į tą jo labai to, tuos didžiulius pažadus ir bando paremti jo kandidatūrą, bet man atrodo, kad galiausiai viskas priklausys nuo Moldovos piliečių, kurie ir išsirinks naująjį prezidentą, kuris, aš tikiuosi, leis dar labiau integruoti ir siekti tų reformų, nes reformų mums labai reikia Moldovoje, reikia, kad viskas keistusi į gerąją pusę, nes ekonominė darbo tarkė, aišku, buvo labai aktuali rinkiminėje kampanijoje ir aš tikiuosi, kad nesusiklostys tokia situacija, kai kai kurios politinės institucijos šalyje elgsis taip, kad tai na, galiausiai nebus naudinga, kalbant apie šalies ateitį. Taigi aš tikiuosi gero antrojo raundo turo. Ir Maja Sandu kalba apie europietišką Moldovos ateitį ir aš tam asmeniškai labai pritariu. Dėkuoju, pirmininkė. Grazie, Presidente. Avuto... Ačiū, pirmininkė. Aš kartu su kolegomis dalyvavau šioje svarbioje rinkimų e, stebėjimo misijoje Moldovoje. Noriu, naudodamasis progą, noriu padėkoti parlamento darbuotojams už e, tikrai didžiulį profesionalumą. Viską organizuojant, ačiū ir mūsų atstovui Igor Šoltas, kuris taip pat puikiai padirbėjo, e, tikrai bendradarbiavo su visais delegacijos nariais. Taip pat turiu pasakyti, kad iš esmės galime e, tikrai gana teigiamai įvertinti e, Moldovoje įvykusius rinkimus, buvo e, paisama rinkimų taisyklių, rinkimai, rinkimai vyko taikiai. Kolegos jau sakė, kad buvo pastebėta tam tikrų nesklandumų rinkimų metu, bet jie nepadarė e, esminio poveikio rinkimų rezultatams. E, reikia pastebėti, kad šalis padarė pažangą, pasistumėjo į priekį, bet svarbu, kad formuotų ir ilgalaikę savo ateities viziją. Mums reikia bendradarbiauti su šia šalimi, kuri ateityje irgi norėtų prisijungti prie ES, norėtų turėti ES perspektyvą. Beje, per pastaruosius metus buvo kilę skandalų Moldovoje, kai trys e, svarbiausi šalies bankai kažkur pradangino porą milijardų dolerių. Vis dar vyksta tyrimas. E, Respublikos e, prezidentas, ministras pirmininkas Moldovos parlamento nariai mus patikino, kad tikrai bus daroma viskas, kad būtų rasti ir nubausti kaltieji. E, vis dėlto tikrai dar kyla problemų Moldovoje dėl skaidraus lėšų panaudojimo. Pritariu tam, ką pasakė kolega Šoltas kuris sakė, kad ir parinkimų galbūt audito rūmai turėtų patikrinti sąskaitas. Uh, Tai turėtų būti nepriklausomas patikrinimas, ne iš anksto kažkokios nustatytos institucijos. Kaip jau buvo sakyta, po daugelio metų pirmą kartą vyksta tiesioginiai rinkimai, nes Moldovos konstitucinis teismas pripažino, kad anksčiau prieš keletą metų padarytas konstitucijos pakeitimas buvo neteisėtas, tai buvo pakeitimas dėl rinkimų. Taigi, konstitucija buvo pakeista. Aišku, šie rinkimai buvo susiję ir su uh, vykdoma užsienio politika, su uh, valia toliau vykdyti reformas. Taigi, manau, kad reikia padėti stebėti ir po uh, rinkimų, kokie bus santykiai tarp išrinktojo prezidento ir ministro pirmininko, kuris atstovauja uh, E, dabartinę politinę daugumą valdančią šalį. Aišku, e, šalyje dėl rinkimų jaučiama tam tikrą įtampą. E, daugelis mūsų Europos parlamento partijų palaiko ryšius su partijomis Moldovoje ir turėtų ir jas paraginti, užtikrinti, kad sumažėtų įtampa šalyje. Moldovos žmonės e, nori, kad Moldova išliktų ES partnerė, taigi mes turime palaikyti ryšius ir su savo politiniais partneriais Moldovoje. Aš manau, kad tai padarytų e, teigiamą poveikio ir pačios ES įvaizdžiui. Je suis content. Schaffhauseris. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, buvo pasiektas e, demokratiškas rezultatas, nors galbūt tai jis nebuvo palankus ES remiamai kandidatei. Mes išvengėme didžiulių konfliktų, nors būtumėme išvengę ir konfliktų Ukrainoje, jeigu būtumėme laikėsi tokio paties požiūrį, jeigu norime realios ES politikos, norime, kad ES būtų tam tikras tiltas, turime suprasti, kad Rusija irgi yra Europos partneris ir ją reikia įtraukti į šią politiką. Taigi aš labai džiaugiuosi žinodamas, kad pripažįstamas yra demokratinis rezultatas ir kad norime mes prisidėti šiuo atveju prie taikos, o ne prie karo kurstimo. Dėkuoju. Ačiū. Taigi, aš noriu pasakyti, Noriu pasakyti, kad Nereikėtų dėl jūsų pastabų kvestionuoti ir rink, e, Ukrainoje vykusių teisėtų rinkimų e, e, rezultatai, rinkimų rezultatai Ukrainoje visiškai yra tikrai neginčiami. Buvo paremta proeuropietiška dauguma Ukrainoje, kai kur vyko uh, suklastoti rinkimai ir tai buvo tikrai neprimtina, ypač e, noriu pasakyti, kad kaip kad nesažinga yra ir tai, kad Putinas finansuoja Le Pen taškas. Dabar suteiksiu žodį Sandrijai Kalnietiai. E. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau išreikšti pasitenkinimą, kad prezidento rinkimų pirmasis ratas pripažintas buvęs sąžiningu, tačiau e, norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad e, vyks antrasis rinkimų ratas ir kad e, išlieka problemų e, kurias turėtume e, matyti ir atkreipti Centrinės rinkimų komisijos dėmesį į tai. Visų pirma, dėl žiniasklaidos laisvės. Mes žinome, kad e, labai didelis procentas žiniasklaidos sukoncentruotas vieno žmogaus valioje ir tai, žinoma, daro poveikį rinkimų rinkimų e, pasiekmėms. Kalbant apie vietos, regionų lygmenį, e, ten yra labai daug administracinių resursų dabartinių vadovų rankose ir jie panaudoja tuos išteklius. Yra klausimų dėl rinkimų kampanijos finansavimo. Yra tam tikros neligybės. Uh, ir Centrinė rinkimų komisija turėtų būti paprašyta kre, e, e, didesnį dėmesį sutelkti į tai, kaip įgyvendinamas rinkimų įstatymas. Kitas dalykas. Kaip visi tie Moldovos piliečiai, kurie kol kas e, gyvena ar dirba užsienyje, kaip tie piliečiai turi galimybę balsuoti, nes jų skaičius yra pakankamai didelis. Na ir paskutinis dalykas, gana keistas, tai turbūt nesikeis e, šių rinkimų metu, bet dėl jo labai daug diskutuojama. Eina kalba apie 47-osios e, įstatymo dalies keitimą. E, kandidatui draudžiama pasirodyti drauge su svarbiomis politinėmis ar kitokiomis asmenybėmis per rinkimus. Tai, man atrodo, labai keista. Ne, net ir Afrikos šalyse, kurios net neapsimeta, kad yra demokratinės valstybės, e, jūs tokio varžymo nerasite. Aš e, norėčiau e, galėti po antrojo rinkimų raundo pasakyti, kad rinkimai buvo skaidrus ir sąžiningi ir kad tai buvo tikrai rimtas žingsnis normalizuojant politinę padėtį Moldovoje. Dėkui. tell you that if uh, Mr. Dadaus was allowed. Uh, ponas Mūrėsan, galiu Jums pasakyti, uh, ponas Korvin, Mikė būtų. E, jeigu ponas Dodon būtų galėjęs panaudoti tuos pačius metodus kaip ponas Putinas Rusijoje, tai tikrai būtų gavęs dar daugiau procentų balsų. 70 ar 80, kaip ir Rusijoje. Vienas dalykas, kad tai yra netiesa. Ir nemanau, kad tai supratau, kas norėjote pasakyti. Šis darbo atvarkės klausimas baigiamas svarstyti, einame prie kito. Padiskutuosime su ponu Žan Artui, biudžeto komiteto pirmininku, apie e, biudžeto komiteto misiją į Gazą. Thank you. How are you? Oh, try to survive. Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti susirinkus į šį posėdį, aptarti šio klausimo. Padiskutuosime su kolega Žan Artui, kuris yra biudžeto komiteto pirmininkas. Jis apsilankė gazos ruožę gavęs e, pirmininko Šulco įgaliojimus. Aš dėje negalėjau vykti kartu. Taigi, džiaugiuosi, kad jūs galėjote apsilankyti ir gazos ruožę, ir vakarų krante, pasižiūrėti, kaip ten klostosi įvykiai, kokia yra humanitarinė situacija ir kokį poveikį ten padarė ES paskirtas finansavimas. Reikia pasakyti, kad anksčiau Europos parlamento nariams nebuvo leidžiama lankytis gazos ruožę. Nuo 2011 metų labai džiugu, kad dabar padėtis pasikeitė. Ir aš tikiuosi, mielas kolega, kad jūs turite ne tik prastų žinių. E, žodis jums. Merci. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, mėly kolegos, kad pakvietėte mane šiandieną, kad galėčiau Jums papasakoti apie mano misiją 18-21 Liepomis dienomis vykau į Gazą ir Palestiną. Būtent Martino Šulco parlamento pirmininko prašymu aš leidausi į šią misiją kaip biudžeto komiteto pirmininkas, kad pabandyčiau įvertinti, kaip yra naudojamos lėšos, kurias skiria ES, maždaug 300 milijonų eurų kasmet įsipareigojama skirti Palestinai ir ES yra daugiausiai lėšų skirianti veikėja. Taigi, ponė pirmininkė, turėjome vykti kartu su jumis, bet jūsų darbo atvarkė neleido jums prisijungti prie mane šioje kelionėje ir uh, Joks parlamento narys Gazoje nesilankė nuo 2011 metų. Ir išorės veiksmų tarnybos veikėjams nebuvo leidžiama vykti į gazos ruožą. Na ir vieną naktį mes galiausiai ten praleidome nuo 9 ryto iki 15 po pietų. praleidome gazos ruožę. Ir galėjome įvertinti tuos projektus, kuriuos finansuoja iš dalies ir ES. Mes pabandėme įvertinti, suprasti, kokios kyla ekonominio vystimosi problemos Palestinoje ir ypatingai gazos ruožė. Ir kaip sakiau, turėjau galimybę taip pat apsilankyti ir vakarų krante. Na ir savo tinklapyje esu paskelbęs informacijos apie tą kelionę ir lankiausi ir Izraelio pusėje, palei sieną, taip pat Gazoje, Kerem Šaliom. Tai yra, lankiausi taip pat, tai yra sienos ir prekių kirtimo punktas. Ir man tikrai įspūdį padarė tas sunkvežimių, sunkvežimių ta virtinė, kurią ten mačiau. 600 sunkvežimių kerta sieną ir išvyksta į Izraelį ir į kitas pasaulio vietas. Ir tikrai labai griežtai yra kontroliuojamos prekės. Izraeliečiai stengiasi būti užtikrinti, kad jokie įtartini produktai, medžiagos nekirstų sienos, kad nebūtų vežamos medžiagos, iš kurių gaminami ginklai. Saugumo situacija, aišku, yra, yra labai griežta ir tie reikalavimai, kuriuos E, taiko Izraelis, verčia gazos ruožą tam tikrų getų. Taigi ekonominė padėtis, aišku, tikrai dramatiška, nedarbo lygis 40 procentų. Ir labai daug jaunimo nedirba, apie 60 procentų. Ir panašu, kad gazos ruožo gyventojai visiškai nejaučia jokių ateities perspektyvų. Uh, Na ir taip pat įmamas ir privačių iniciatyvų. Tam tikros įmonės, tarkim, kurios gamina žuvų produktus. Ir taip pat lankiausi ir um, vaikų e, drabužių įmonėje. Tai yra drabužiai, kurie yra platinami ir Europoje. Taip pat e, lankiausi ir aš jau kitus įvairius infrastruktūros projektus, pavyzdžiui, vandenvalos įrenginius. 100 milijonų eurų buvo skirta šiems renginiams finansuoti, tačiau tų lėšų nepakanka tam, kad įrenginiai veiktų efektyviai. Dar reikia apie 20 milijonų eurų ir mes supratome, kad tie renginiai negali veikti efektyviai, nes reikalinga, reikalinga tam tikri tinklai su, surinkti e, panaudotą vandenį, kad būtų galima tą vandenį iš įvairių e, gyvenviečių ir būstų e, sutelkti tuose, tuose vandenvalos įrenginiuose. Taip pat e, matome, kad ir Izraelio naujo kuriai labai mielai naudojasi tuo išvalytų vandeniu dėkinti laukams, konkrečiai laistyti laukams, turiuomenyje ūkininkus. Taip pat yra galimybė naudoti mikrokreditus ir ta priemonė irgi buvo uh, labai naudinga verslininkystėje įskatinti ir tokiu būdu galima finansuoti e, privačius projektus, taigi mes tikrai skatiname tokių privačių įmonių veiklą, bet yra ir kitų sričių, kur būtų galima apmokyti ir jaunų žmonės, tai profesinio ūkdymo programų, kad jauni žmonės gautų kažkokį tai profesinį išsilavinimą. Taip pat e, vakarų krante aš kalbėjausi ir su beduinais ir bandžiau suprasti, kaip juos paveikia ta kolonizacija. Panašu, kad tie beduinai jaučiasi visiškai bejėgiai prieš tų uh, gyvenviečių ekspansiją ir aš supratau, kad dauguma jų užsima dviejopą veiklą. Kai kurie augina galvijus, oškas, užsima ūkininkavimo veiklą palei, palei upę. Nežinau, kokiamis sąlygomis jie dirba, bet bent kokias tai minimales pajamas užsitikrina. Uh, Ir taip pat, kalbant apie tam tikras struktūras, kurios yra statomos iš ES lėšų, tai yra tikrai labai kuklios struktūros ir tos sumos, tai yra keli tūkstančiai šimtai eurų, bet vis tiek tai yra labai svarbu, kalbant apie tuos gyventojus, tai yra tos zonos, kurios pagal Oslo susitarimą atiteko Izraeliui ir tos infrastruktūros sunaikinimas e, reiškia, kad e, bet koks na, statinys turi būti autorizuojamas iš anksto ir pati procedūra yra labai sudėtinga ir tai, kad izraeliečiai e, nereaguoja į tai, kad vyksta tie statymo darbai, tai matyt, tai yra toks tylus sutikimas. Bet e, šiokios tokios infrastruktūros yra ir ES daro viską, ką gali, kad padėtų kurti tą infrastruktūrą ir laikomasi yra visų reikiamų procedūrų, ir 1100 maždaug kilometrų ilgio kelias yra statomas netoli tokio nedidelio miesto ir tas 1100 km kelias tikrai gražiai buvo asfaltuotas, nutiestas su šaligatviais ir taip pat ir apšvietimas gatvėse buvo įrengtas, tačiau nėra jokių pastatų palei tą kelią. Taigi tuo keliu patenki į nedidelį miestelį ir matome, kad tame kaimelėje, tame, miest, tame miestelėje iš vis beveik nėra jokių, jokio apšvietimo, jokių lempų, tai galbūt tikrai gyventojams būtų kur kas naudingiau uh, turėti kelius, apšviestus kelius miestelėje, o ne už to miesto ribų. Taigi kartais man tiesiog e, irgi neaišku, ar tos mūsų procedūros nėra per griežtos ir ar nėra jos pakankamai gerai pritaikytos prie tų vietos poreikių. Reiktų užsitikrinti galbūt daugiau tokio, tokios judėjimo laisvės, imantis tokių projektų kalbant apie finansavimą. Aš bandžiau padaryti tam tikras išvadas, pateikti rekomendacijas, tačiau man susidaro įspūdis, kad nėra tokios globalios vizijos, kalbant apie tai, ką mes norime padaryti, ką mes norime nuveikti Palestinoje. Ir taip pat trūksta koordinavimo. Ir ES atstovybė kuri daro viską, ką gali, bet nesu įsitikinęs, kad turi ji aišku veiksmų planą. Taip pat, aišku, nevyriausybinės organizacijos yra labai aktyvios, jų yra nemažai ir taip pat yra nemažai ir ES valstybių narių atstovybių aktyvių. Ir man atrodo, kad trūksta tokios lyderystės kalbant apie ES atstovybę ir kitus veikėjus, plėtros ir vystimos agentūras iš įvairių valstybių, kad to koordinavimo trūksta. Ir gazoje taip pat nėra vyriausybinio koordinavimo, Hamasas tuo neužsijama ir dėl to, kad trūksta vietos, koordinavimo vietos lygmenių, tai man atrodo, kad ES atstovybė galėtų irgi imtis daugiau atsakomybės ir kad tai būtų tam tikra institucija, kuri galbūt užsimtų tuo koordinavimu. Ir kalbant apie tas privačias iniciatyvas, kurios vykdomos ekonominėje srityje, tai aš manau, kad mes galėtumėme didesnį dėmesį skirti e, tiems mikroprojektams, o ne stambiems infrastruktūroms projektams, kurie nebūtinai e, atitinka tuos tikslus, dėl kurių buvo imtasi tų infrastruktūros projektų. Pavyzdžiui, Viduržėmio jūros iniciatyvinis projektas taip pat jūros vandens nudruskinimo projektai. Aš manau, kad mes turėtumėme labai atidžiai įvertinti tai, kas yra veiksminga ir kas nėra veiksminga. Ir taip pat reikia sukurti reikiamas sąlygas, kad būtų galima užsimti gazos ir Izraelio bendradarbiavimo projektais. Tai būtų ir vandenbalos įrenginiai, ir, ir kiti dalykai, ir, kiti, ir kitokie projektai. Prieš 20 metų aš turėjau 96 metais galimybę lankytis gazoje ir tada mačiau, kad buvo tam tikras pramoninis bendradarbiavimas palei gazos ir Izraelio sieną. Ir tai leido įvairiems žmonėms gyvenantiems gazoje užsimti profesinę veiklą. Kokios būtų įmanomos išvados politinių lygmenių. Tai, ponė pirmininkė, mėly kolegos, aš norėčiau Jums pasakyti, kad esu biudžeto komiteto narys ir tikrai nenoriu peržengti savo įgaliojimų. Aš puikiai suprantu, kad būtent Jūsų komitetas, užsienio reikalų komitetas, yra autoritetingiausias šioje srityje. Tačiau koks yra Izraelio vaidmuo, kuris vykdo savo Palestinos teritorijos okupacinį planą ir tarptautinės bendruomenė, kuri bando įkvėpti viltį žmonėms Palestinoje, nepaisant to, kad teoriškai tikslai visiems yra bendri, bet labai svarbu, kad ateityje Palestinos valstybė išliktų gyvybinga. Ir, aišku, laukia milžiniškas darbas humanitarinė prasme. Ir Aš susitikau su majoru generolu, kuris yra atsakingas už veiksmus ir bendarbiavimą tarp Palestinos ir Izraelio. Tai yra tam tikras tarpininkas, kuris labai daug dėmesio skiria tam planui ir bando surasti tinkamą pusiausvyrą. Tačiau aš manau, kad ES galėtų imtis kur kas stipresnio politinio vaidmens, nes man atrodo yra tam tikras atotrukis tarp mūsų pozicijos, nes esame pagrindinis finansuotojas Palestinoje ir e, svarbiausias komercinis Izraelio partneris, kai tuo tarpu politinių lygmenių, kalbant apie taikos procesą, Europos Sąjunga dėja yra kaip ir antraštėse nustumta į antraštas. Ir man atrodo, kad tai tikrai labai stebina. Ir norėčiau taip pat pabrėžti, kad ES labai sudėtinga, labai atvirai ir pagarbiai kalbėti su partneriais Izraelija ir Palestinoje, kalbėti su jais, kad būtų galima, kalbėti su Izraeliu, kad būtų galima, kad jie galiausiai sušvelnintų tas priemonės, taikomas e, plėsniečiams, kurie nori kirsti sieną ir kad būtų kažkokia tai įkvėpta ateities perspektyva, viltis e, Palestino žmonėms. Nes matome, kad tikrai yra nemažai žuvusiųjų abiejose pusėse. Taip pat e, labai svarbu, kad būtų imamasi nacionalinio sutaikinimo priemonių ir kad būtų užtikrinamas skaidrumas, kad būtų imamasi atsakomybės tvarkant viešuosius reikalus. Ir aš manau, kad mes tuo met galėtumėme aiškiau matyti, kaip yra naudojamos tos lėšos, kurias mes skiriame šiam regionui ir kad būtų įkvepta ta ateities perspektyva. Nes jauni žmonės, tarkim, netiki ateitimi ir tai iš tiesų yra labai nepriimtina. Ir taip pat labai svarbu, kad abi šalys imtųsi taikos proceso, kad e, po Oslo susitarimo jau praėjus 20 metų būtų imamasi konkretesnių veiksmų. Taigi tiek, e, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ką aš e, galėčiau Jums šiandieną papasakoti apie tą misiją, kokiamis mintimis galėjau šiandien su jumis pasidalinti ir tikiuosi ir jūsų reakcijos. Aš vykau kaip biudžeto komiteto atstovas ir pabandžiau pirmiausia įvertinti tą penkerių metų laikotarpį, per kurį ES biudžeto prasme skirdavo uh, atitinkamą paramą. ES, kuris yra svarbiausia didžiausias finansinis partneris, e, kuris dėja negalėjo nuvykti į tą teritoriją. Aš tokį leidimą gavau ir galėjau vietoje įvertinti, kokį poveikį duoda mūsų tie veiksmai, kurių mes imamės e, Palestinos labui. Dėkoju. Labai Ačiū, mielas kolega, ačiū už šį e, pasakojimą. Dabar kolega Kan. Dėkuoju, pirmininkė, noriu e, padėkoti Jums už Jūsų pateiktą ataskaitą. Ji nušviečia labai negražų padėties vietoje vaizdą. Galiu pritarti Jums kai jūs sakote, kad iš tikrųjų yra poreikis didinti spaudimą siekiant taikos proceso. E, kalbant apie gazą, visiškai aišku, kad ir civilių turtas labai nukentėjo. Ir apie tai nedėra, nedėra užmiršti. Kitas dalykas, atsižvelgiant į tai, ką jūs sakėte, kalbėjote apie poreikius tenai, tai kiek um, ES parama prisideda prie e, palestiniečių gyvenimo kokybės pagerinimo ir e, kokios yra galimybės e, Europos parlamento narių delegacijai nuvykti tenai ir plačiau pasižiūrėti. Jūs sakėte, kad gazos ruožė galėjote labai ribotą laiką praleisti. Na ir paskutinė pastaba, besiklausydamas jūsų ataskaitos, štai ką pamaniau. Koks yra skirtumas tarp e, civilių gyvenančių gazoje? ir tų žmonių, kurie e, yra kaliniai e, atviro tipo kalėjime. Ar jūs matote kokį nors skirtumą, koks jisai? Pone Auken, dėkuoju, pone pirmininkė. Visų pirma, labai hmm, e, ačiū Jums už tai, kad Jūs labai aiškiai pamatėte, kad ES yra mokėtojas, bet nėra žaidėjas e, Palestinos teritorijose. Jūs taip pat paminėjote, kad palestiniečiai, jeigu turėtų galimybių, e, galėtų pasirodyti kaip labai e, aukštos e, kvalifikacijos darbuotojai. Mes žinome, kad anksčiau e, Buvo tam tikras eksportas iš gazos, bet dabar jie tiesiog nebegali iš ten išvažiuoti. Bet mane šiek tiek stebina ir šio vizito surengimas ir, ir ataskaita, nes nei parengimas, nei ataskaita iš tikrųjų nesiremia tais principais, kuriais mes šiame parlamente vadovaujamės. Priminsiu Jums, kad dar 2015 metais mes bandėme su Izraelio valdžia išsiaiškinti dėl totalios gazos ruožo blokados nuo 2011 metų metų. Aš tai dariau kaip e, delegacijos vicepirmininkė. E, taigi mes negalime kontroliuoti, kaip leidžiami ES pinigai. Ir e, tos situacijos akivaizdoje visi veikėjai ES gėdingai tyli. Na ir pirmininkas Šulcas galiausiai sutiko, kad biudžeto ir užsienio reikalų komitetų pirmininkai įsitrauktų į šitą procesą. Buvo sutarta, kad per du mėnesius į gazą nuvyks e, dviejų komitetų delegacija. Gaila, kad vietoj dviejų mėnesių e, tai užsitėsi dvylika mėnesių. Tikrai Labai keista, kad e, šio vizito vienintelis rezultatas, o vizitas įvyko prieš penkis mėnesius, kad tas rezultatas buvo tik tai e, pono Artui internete paskelbtas blogas. Ir dabar labai trumpas pranešimas mūsų komitete. Aš e, sakyčiau, kad rimta ataskaita turi būti parengta ir išdalinta visiems komitetams, kad e, ją galėtų paskaityti visi, tame tarp ir tie, kurie negalėjo e, pono Artui personalinio blogo perskaityti. Freund. Thank you, Mr. Chairman, and let me just add, I'm relieved to see you. Dėkuoju, pane pirmininkė, E, ir e, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad jūs sėkmingai, saugiai parvykote iš JAV. E, šiuo metu pradžioj į Palestiną vyko mūsų delegacija, į Gazą nebuvome įleisti. Žinome padėtį, ponia Aukin ją pristatė ir jinai neturėtų mūsų tenkinti atvirai ir švelniai sakant. Manau, kad padėtis jau metų metais ar dešimtmečiais nesikeičia, kad ir kad ES taip pat nedaro visko, ką gali, kad galėtų pagerinti palestiniečių gyvenimą kai e, klausomės e, balsų iš Izraelio, darome išvadą, kad e, dviejų valstybių sprendimas jau dabar yra e, tiek pat miręs, kaip ir visi kiti buvę sprendimai, kaip išspręsti šią situaciją. Bet e, mano klausimas kitoks. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl to, kodėl ne vienas iš mūsų e, nebuvome įleisti į gazą per pastaruosius penkis metus, o jūs e, buvote pirmasis. Ar tai yra e, pokyčių politikoje kažkoks rodiklis, ar tiesiog jau Izraelio sąžinė prabilo kalbantis Europos Sąjunga. Kaip manote, kas privertė izraeliečius pakeisti savo požiūrį, nedaug pakeisti savo požiūrį į ES šiame reikale. Panas Užtevičius, dėkuoju pirmininkė, aš labai e, vertinu Žano Artuji asmeninės pastangas e, jam nukeliaujant į Palestiną E, suspažįstant su palestiniečių gyvenimu. E, tai labai svarbu, bet yra keli svarbus dalykai, kuriuos reikėtų taip pat akcentuoti. Jūs paminėjote 300 milijonų eurų, e, kuriuos ES skiria palestiniečių vadovybei, valdysenai tenai. E, daugiausia pinigų tenka socialiniai, ekonominiai infrastruktūrai ir e, e, vietinių gyventojų kasdieniam gyvenimui palaikyti. Bet yra pranešimų apie sukčiavimą, korupciją, taip pat apie neteisėtą tokių lėšų panaudojimą kariniams tikslams - tunelių statybai, tam tikrų ginklų įsigijimui, kurie e, naudojami teroristiniais tikslais. Pone Artui, ar galime būti tikri, kad absoliuti e, dauguma ES finansavimo tenka teisė toms priemonėms, ko mes tikimės? Schaffhauser. Pana Schaffhauser. Ma, ma, ma question va dans le... Mano klausimas yra panašus. Aš irgi buvau Europos bendradarbiavimo instituto vadovas ir mes turėjome projektą Gazoje ir po to jį nutraukėme. Tai buvo nedidelis projektas, nutraukėme dėl to, kad buvo sukčiaujama, buvo pasisavinamos lėšos. Taigi norėčiau irgi užduoti šį klausimą. Ar esate tikras, kad tinkamai yra naudojami tie 300 milijonų per metus? Kitas klausimas. Ar tikrai prasminga 300 milijonų eurų skirti per metus? Galbūt būtų naudingiau siūlyti ekspertinės žinias, kaip būtų galima kurti projektus tenais, pasiūlyti tos projektus tokioms šalims kaip Saudo Arabija, Kataras, kitoms šalims, kurios turi daug finansinių priemonių, irgi galėtų surasti lėšų, kaip būtų galima padėti broliams musulmonams, kurie gyvena gazos ruožė. Taigi man kyla klausimas, ar prasminga mums skirti tiek lėšų, galbūt naudingiau būtų pasiūlyti projektus finansuoti tiems, kurie laiko save e, gazos ruožo bičiuliais. Ačiū. Toliau pane Gomes. Ana, prašom. I'm, I'm very, uh... Na, labai gailestauju, kad vėliau atvykau ir ne, neišgirdau to, ką sakė panas Artui, bet išklausiusi kolegų klausimų norėčiau visgi jums štai ką pasakyti. Buvo laikas, kai Tony Blairas buvo paskirtas atstovų gazos ruožui. Ir jis turėjo tokį projektėlį dėl nuotekų valymo. Ir jisai skundėsi, kad jam nepavyko pasiekti uh, gerų rezultatų su tuo projektu, nes buvo daromos politinės kliūtys. Taigi aš galiu pasakyti, kad kas kart, kai vykstu į gazą, jaučiuosi baisiai, nes tai yra atviras kalėjimas ir matyt, tai yra dar blogiau dabar, nei buvo tada, kai paskutinį kartą ten lankiausi ir mane tai tikrai labai nuliūdino, būtent, kad tai yra toks ryškus pavyzdys, kai mes mokame, bet nieko nenuveikiame. Ir man atrodo, kad situacija dar pablogėjo. Taigi niekuomet nebuvo Andrai skiriamos lėšos, e, už kurias nebuvo atsiskaityta, tos lėšos yra reikalingos, bet tik tai kila klausimas, ar yra prasminga tą daryti, jei nėra realių veiksmų tam, kad būtų atgaivintas taikos procesas. Ar mes ir toliau tą darysime ir mokėsime už tą kalėjimą po atvirų dangumi, nes būtent mes tą dabar ir darome. Herr Präsident. Ačiū kolegos už pastabas išsakytas ir užduotus klausimus. Na, abejoju, ar galėsiu į visus juos atsakyti. Na ir ta mano misija apgailestauju, jeigu sukelia neigiamų emocijų, bet aš norėčiau pirmiausia priminti, kad kai Hamasas atėjo į valdžią Gazoje, 2006 metais ir 2007 metais buvo taikoma blokada, pradėta taikyti blokada. Visi apsilankimai į gazos ruožą turi būti aprobuojami Izraelio vyriausybės. Ir tie draudimai yra siejami su saugumu ir dėl to mes negalėjome siūsti misijų į Gazą nuo 2011 metų dėl tų saugumo priemonių. Uh, situacija keitėsi ir dėl to parlamento pirmininkas e, Ponas Šulcas, AFET komiteto pirmininkui, vystimojo bendradarbiavimo komiteto pirmininkui ir man 2015 metais e, būtent pavedė suorganizuoti pirmąjį tokį apsilankymą ir atverti duris tam tikrą prasme. Na ir buvo sudėtinga suderinti mūsų darbo tvarkės ir dėl to aš nusprendžiau galiausiai vykti ten vienas, kad galėčiau įvertinti tai, kas vyksta ir ką ten galėčiau pamatyti. Na, aš vykau kaip biudžeto komiteto pirmininkas. Ir įsivaizduokite, uh, na, per 24 valandas audito netliksi ir nieko nesužiūrėsi, ar visos tos faktūros sąskaitos atitinka atliktus darbus ir panašiai. Laiko tam nebuvo. Aš tiesiog galėjau bendrai įvertinti situaciją, apsilankyti tam tikrose vietose, įmonėse, sudalyvauti onra susirinkimuose. Ir pažiūrėti, kaip verslininkai, susitikti su verslininkais, kurie gavo mikrokreditus iš ES lėšų ar kitų tartutinių organizacijų. Mes nesame vieninteliai, kurie teikiame paramą. Na ir aš negalėjau susidaryti tokios galutinės nuomonės, kaip jūs puikiai įsivaizduojate, dėl to, koks yra skirtumas. Ir čia kolega, kuris pirmasis pasisakė, uždavė klausimą, ar tai yra kalėjimas po atviru dangumi. Aš kaip pats sakiau, kad mano vertinimu Gaza yra getas. Ir išvykti iš gazos ruožo labai sudėtinga ir tos prekės, kurios kerta sieną per keriam šaliom vienintelį sienos kirtimo punktą, tos prekės yra per skanerius praleidžiamos, yra tikrinamos izraeliečių, yra žiūrima, ar nėra kokių tai įrenginių, medžiagų, kurios gali būti naudojamos ginklams gaminti. Kad e, netgi buvo bandoma nutiesti tam tikrą tunelį. Taigi visuomet yra tokių įtarinėjimų, kuomet yra tos prekės, kad kuomet tos prekės kerta sieną ir aš mačiau, kokią žalą padarė karas ir tas atstatymo planas yra vėluojama jį gyvendinti, nes nėra realaus koordinavimo. Aš sutikau su vietos partneriais, kurie labai tikėjosi ir daug, daug tikėjosi iš, iš savivaldybės rinkimų. Tačiau rinkimai turėjo vykti spalio mėnesį, jie buvo atidėti. Taigi iš tiesų neiškumo yra labai daug ir kai iš Karavšaliome e, lankiausi, tai yra labai netoli pasienio su Egiptu, tai aš išgirdau tai apie tai, kas vyko Sinajuje ir ten įvykusius sprogimus. Taigi mes čia kalbame apie didžiulį nestabilumą, apie sudėtingą saugumo padėtį. Pasienio punktas tarp Gazos ruožo ir Egipto buvo uždarytas. Margare, Margareta Auken išsakė savo nusivylimą, ji yra uh, delegacijos su Palestina e, vicepirmininkė. Aš buvau pakviestas į susitikimą spalio mėnesį ir tikiuosi, kad kai atvyksiu į jūsų delegacijos posėdį, gal galėsiu išsklaidyti tą jūsų nusivylimą. Ir aš surašiau tą ataskaitą apie tai, ką aš mačiau, ką aš regėjau ir pateikiau šiek tiek tokių bendro pabudžio rekomendacijų ir gruodžio mėnesį aš atvyksiu jūsų delegacijos susitikimą ir mes galėsime pratesti tą diskusiją. Ir biudžeto komitetui aš pasiūliau į savo 2017 metų misijų e, darbo tvarkiai traukti ir apsilankymą gazos ruože. Tai būtų toks tesinys visų tų mano pirmųjų įspūdžių, kuriuos ten mačiau. Ir Na ir galbūt, na, labai apmaudu, kad aš tik tai a, prancūzų kalba e, parašiau savo ataskaitą apie apsilankimą gazos ruožę. Gaila, kad nebuvo išversta išversta ta ataskaita, bet tai nėra jokia tai kažkokia pretenzija. Aš tiesiog surašiau visą tai, ką aš, ką aš mačiau, nes išorės veiksmų tarnybos taisyklės e, reiškia, kad mes negalime jų, jų apeiti ir visi, kurie gauna leidimus iš išorės veiksmų tarnybos negali nakvoti gazos ruožė. Ir mane tai irgi labai stebina, nes kitoms nacionalinėms atstovybėms, pavyzdžiui, tokia taisyklė tai negalioja. Ir mes turėsime ir daugiau galimybių apie tai pasikalbėti, bet tai, ką aš surašiau savo tame tinklaštyje, tas pastabas, tas rekomendacijas, tai iš tiesų labai tokios paprastos, kuklios pastabos ir rekomendacijos. Aš e, tiesiog, na, susitikau su žmonėmis, atstovais vietoje. Ir kalbėjau apie tai, kokios, kokios yra jų vizijos ir kokie yra lūkesčiai, kodėl yra vienas ar kitas projektas yra finansuojamas, kodėl, aš, pažiūrėjau, pasakau apie tą kelią, kuris nutiestas uh, palei tą miestelį ir viskas kaip ir atlikta pagal taisyklės. Bet kyla klausimas, ar tai atitinka vietos žmonių interesus, tas, tas kelias, kuris yra iki, veda iki miestelio. Taigi aš pateikiau savo nuomonę apie tai, ką mačiau ir, na, manau, kad yra pirmasis žingsnis. Tikimės, kad iš, išbrisime iš, to, iš tos aklavietės, nes daugelį metų negalėjom ten lankytis, kai esame pagrindiniai finansuotojai. Tai yra tikrai ne, neprimtina situacija. Ar esame įsitikinę, kad tai, ką mes finansuojame, kad nėra sukčiaujama, kad nėra pasisavinamos tos lėšos. Na, aš tikrai negaliu išsakyti ir susiformuoti aiškę nuomonę šiuo klausimu Europos. E, sąjunga dalyvauja, rengia konkursus ir pasitikė tais e, subjektais, kurie dirba vietoje ir aš labai atsargiai čia turiu suformuluoti savo mintis, bet e, humanitariniai veiksmai, kuriuos mes finansuojame kituose regionuose, regionuose, kurie irgi yra visai netoli, aš nežinau, ar dalis tų finansų ner, nenusėda tarpininkų kišenėse, ar institucijų, kokių tai kišenėse, kurios e, dalyvauja tuose procesuose. Arba tų suinteresuotų pusių, kurios veikia vietoje ir su kuriomis mes iš dalies kovojame. Taigi mes turime išlikti pragmatikais ir re, realiai vertinti situaciją. Ar nėra sukčiaujama? Na, aš tikiuosi, kad ne. Uh, bet mes tikrai negavome prieigos negavome prieigos prie kažkokių tai ypatingų dokumentų, kad aš galėčiau aiškę nuomonę apie tai susidaryti. Aš netlikau kokio tai išsamaus audito, aš lankiausi moterų mokymo centre, tai yra projektas, kuris yra įgyvendinamas ir uh, tai, kas buvo ten padaryta, iš tiesų yra žingsnis tinkama linkme, tačiau aš tikrai nesužiūrėjau visų sąskaitų ir nieko nežinau apie, apie tai, kaip buvo viskas daroma. Aš taip pat lankiausi ir kitose vietose. Mačiau e, pieno perdirbimo įmonėje lankiausi, bet aš irgi nežinau, ar ten viskas buvo padaryta tinkamai. Taip pat aš lankiausi vaikų drabužių siuvykloje. Ten dirba vyrai, puikiai atlieka darbą ir netgi eksportuojami yra tie drabužiai, kaip jums ir sakiau, Karam Šaliome. 800 sunkvežimių atvyksta su, su e, prekėmis, o 400 išvyksta. Taigi, dėl e, Tony Blairo e, veiksmų ir aš minėjau vandenvalos įrenginius. Šimta milijonų kainavo tas projektas. Na, aš lankiausi, žiūrėjau į, į tuos įrenginius e, iš terasos. Kol kas nėra visapusiškai gyventas tas projektas, trūksta 20 milijonų eurų, bet aš net nežinau, ar yra visas vamzdynas nutiestas tam, kad tos nuotekos iš namų, iš namų ūkių e, patektų į įrenginius. 300-200 metrų nutolęs nuo sienos su Izraeliu šis vandenvalos įrenginys. Ir aš kaip sakiau, kad net iz Izraelio ūkininkai mielai naudoja tas išvalytas nuotekas e, laukams drėkinti. Taigi, yra taip pat yra finansuojami įrenginiai, pavyzdžiui, jūros vandens nudruskinimo įrenginiai, kurie kažin ar uh, ten investicijos yra milžiniškos, neaišku, ar jie yra naudingi, galbūt naudingiau būtų skirti daugiau mikrokreditų maž, mažiems verslininkams, ten, kur nedarbo lygis 40 procentų, 60 procentų tarp jaunų žmonių. Taigi, kalbant na, apie taikos procesą, taip, man irgi stebina tai, kad ES yra pagrindinis finansuotojas, tačiau nedalyvauja esminėse dėrybose kai kalba eina apie svarbius dalykus, kai vyksta svarbios diskusijos, nėra vietos ES prie to dėrybų stalo. Taigi tai iš tiesų svarbu, svarbus dalykas ir. Na ir aišku, mano apsilankimas buvo trumpas, aš buvau vienas, bet aš kreipiausi ir reikalavau, kad būtų kitų tokių apsilankimų, 17 metais, kad būtų surinkta tokių misijų. Ir kitose misijose, pavyzdžiui, Libane, Jordanijoje, kai lankiausi Turkijoje, mūsų atstovybės vietoje ne visuomet laikosi aiškių veiksmų planų, kur būtų aiškus prioritetai ir tikslai kalbam apie tai, kad na, reikia finansavimo, puiku, bet ar yra ta bendra vizija, kokia yra bendra mūsų strategija, nes manau, kad AFET komitetas turėtų tikrai surasti atsakymus į šiuos klausimus. Herr Belder hat sich noch gemeldet. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, hartelijk dank, meneer Atwi. Labai Ačiū. Pirmininkė, labai ačiū ponui Artui už visą sutiktą informaciją. Mane ypač domina Palestinos teritorija ir krikščionių mažuma, kuri gyvena būtent Palestinoje. Mane labai neramina jų padėtis. Kalbant apie ES biudžetą ir iš ES biudžeto finansuojamus projektus, Ar yra kažkokie projektai, kurie skirti Palestinos krikščionims ar gazos ruožo vakarų banko krikščionims, vakarų krantą atsiprašau, krikščionims? Gal ir jiems yra kažkokie skirti e, projektai finansuojami iš ES biudžeto? Tikrai e, krikščionis dažnai neturi jokio balso tose teritorijose. Čia nekritikuoju ES, tik sakau, kokia yra padėtis. No, no, no. Per tas 24 valandas, kurias praleidau gazos ruožę ir tose susitikimuose, tose diskusijose, tikrai aš negavau tokios informacijos, kad dabar galėčiau labai tiksliai atsakyti jūsų klausimą. Mes pasitikime nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios veikia vietoje, kurios, tikiuosi, nediskriminuoja naudos gavėjų. Ir tikrai negaliu tiksliai atsakyti, aš tikiuosi, kad bus įsiklausyta į visus tuos lūkesčius ir kad bus išvengta tos diskriminacijos, kad nebūtų tame geto dar naujų formuojama getų. Yeah, just, uh, Mr. Bog, I've just one little remark. Should... Ačiū. E, tik viena pastaba. Aš norėčiau suraminti, aš tiesiog pasidalinau savo patirtimi. Aš kaip pastarė buvau susitikusi su krikščionėmis. Ar išorės veiksmų tarnyba irgi turi kokį nors pastabų dėl jūsų pranešimo? Bonjour. Eh, mon nom c'est Raoul Fuentes de l'EAS. Je suis le chef d'unité pour IELSA. Pour... Aš eh, esu atsakingas už taikos procesą, Izraelio palestinos klausimus nekažiką galėčiau pridurti, tik tai padėkoti ponui Artui už tą apsilankymą, tai labai svarbus apsilankymas mums. Na ir žinoma, buvo bandyta įvertinti tą gyvenimą per penkerius metus, kuomet nebuvo leidžiama apsilankyti gazos ruožę ir aš turėjau galimybę susitikti su pirmininku Artui. Uh, prieš jam išvykstant į Palestiną susitikau su juo, mes pasikalbėjome su juo ir po jo apsilankimo. Ir aš perdaviau tą ja, ataskaitą savo institucijoms ir manau, kad visos tos pastabos yra aktualios. Jeigu jūs turite papildomų konkrečių klausimų mums, jokių problemų, jūs galite be jokios abejonės mums juos pateikti, mes bandysime atsakyti. Ja, Kollege, ich habe ja bewundert mielas kolega, aš stebėjausi, kaip jūs formaliai galėtumėte e, paaiškinti, kaip vyko kelionė, bet gal jūs e, galėtumėte atsakyti ir patiktus klausimus. Nu Ar jūs jau viską pasakėte? Jūs daug kalbėjote, bet e, nepaminėjote klausimo esmės verständlich, wie ich mich ausdrücke. Galbūt aš kalbu nesuprantamai, teiraujasi pirmininkas. Uh, eh, uh, eh, Mr. President, uh, if I understand well uh, the visit of. Gerbiamas pirmininkė, jeigu aš gerai supratau, um, pirmininką Artui siuntė Europos parlamento pirmininkas Šulcas. Na, o mes. Uh, Gavome ataskaitą apie misiją. Mes e, tikrai savo ruoštų tą misiją labai domėjomės. Bet jūsų nuomonė, kokia ten padėtis? Klausė pirmininkas, ar galite patikti pastabų apie padėtį ten? Kaip jūs ją vertinate? Yes. Is it totally wrong with Mr. Artwist? Ar jūs visiškai nepritarėte tam, ką pasakė ponas Artui, ar manote, kad yra kažkokiu tai dar praktinių problemų, kurias, kurias reikėtų panagrinėti, gal e, kila kažkokiu tai problemų dėl praktinio gyventinimo? Na, mūsų nuomonė, štai su kokia problema susidūrėma, ypač Izraelija, tiksliau tarp, e, santykiuose tarp Izraelio ir Palestinos. Mes įgyventindami vystimosi ar e, humanitarinės pagalbos e, programą susturime su tokia padėtimi, kuri mums yra neprimtina, nes vyksta blokada. Pirma, mes e, negalime tikti jokios paramos, kuri prilygtų okupacijos kaštams. Antra, kai mes rengiame savo programas, mes susidurėme su tą politinę padėtimi, kuri e, prieštarauja mūsų požiūriai. Mes e, bandome kreiptis, vis tiek per Izraelį bandome gyvendinti savo programas ir, ir siekime, kad jos atneštų kažkokiu tai rezultatu. Štai buvo paminėtas vandens valymo įrenginių nuotekų pavyzdys. Rūksio mėnesį buvo susitarta su Izraeliu tam, kad jis teiktų energijos, kuri reikalinga tam, kad tie e, vandens valymo įrenginiai galėtų veikti. Mes bendradarbiaujame ir su Izraeliu, ir su Palestina, tam, kad sustartumėm dėl tokių sąlygų, kuriams esant projektas galėtų būti gyvendinamas. Taip pat mes bandome bendradarbiauti ir su Palestina, e, skatiname Palestiną e, plėtoti savo pajėgumus. Taip pat mes bandome įgyvendinti finansinės kontrolės mechanizmus kurios yra patvirtinusios institucijos, pažiūrėjau, Europos parlamentas, audito rūmai, darome viską, kad lėšos nebūtų švaistamos. Tai tą mes ir darome. Dabar tiesiogiai atsakysiu jūsų klausimą. Ar situacija yra tokia, kokios mes norėtumėm? Ne, ji nėra. Bet mes darome viską, ką tik galime, tam, kad uh, mes panaudotumėm ES lėšas kiek įmanoma geriau atsižvelgia į ten esančias sąlygas. Aš turiu papildomą klausimą. Jūs kalbėjote apie okupaciją. Ar jūs kalbate apie tai, kad gazos ruožą okupavo Hamas? Ar ką jūs turite meni, sakydamas okupacija arba užėmimas? Kal... Dėl gazos ruožo. Ar ten projektų negalima įgyventinti dėl to, kad ten palestinos vyriausybė neturi jokios įtakos? Ar tai nesudaro jokių problemų? Gerbamas pirmininkė, kai kalbėjau apie okupaciją, turėjau omeny vakarų krantą. Juk ir ten lankėsi pirmininkas Artui. Ir taip ten yra iškilęs toks didžiulis iššūkis kaip blokada. Kalbant apie Hamas ir Palestinos vyriausybę, mes jau ilgą laiką raginame palestiniečių susitaikyti. Dabartinė padėtis gazos ruožė nėra palanki. bet mes tikrai bandome daryti kiek įmanoma didesnę įtaką Palestinos vyriausybei, nes neturime kontaktų su Hamas. Palestinos vyriausybė yra atsakinga už kai kurias rytis gazoje. Čia turiu paminėti, pažiūrėjau, infrastruktūrą. Tai mes palaikome ryšius su Palestina. ir siekiame būtent tai pažangos. Per metus skiriame 80 e, milijonų eurų e, gazos ruožai per Palestiną. Tai darome gyventindami programą UNRA. E, merci beaucoup. Je voudrais revenir. Ko, aš norėčiau grįžti prie klausimo, kurį uždavė kolega Basas Belderis. Uh, nes aš puikiai suprantu, kad laiko turėjote nedaug ir negalėjote užsimti visais klausimais, tačiau pirmiausia yra per, persekiojamų žmonių klausimas, bendruomenių klausimas. Tai yra aktualus, neantraidis klausimas, pavyzdžiui, krikščionių persekiojimas dabar, kai Hamasas yra valdžioje. Kitas dalykas. Gazos ruožas, nepriklausomai nuo savo ypatingo statuso dėl istorinių priežasčių yra politinis organizmas, e, kuriam vadovauja ir kurį valdo Hamasas. Ir mums labai įdomu, ar yra laikomasi žmogaus teisių principų valdant Hamas, Hamasui. Suprantame, kad e, tai yra blokuojama teritorija, bet jai, ją valdo Hamasas ir Mums įdomu, kokia yra ta politinė padėtis. Ir dar vienas klausimas. Dėl dis diskriminuojamų bendruomenių ir persekiojimų bendruomenių. Nes negali būti leidžiama, kad persekiamos bendruomenės būtų dar ir diskriminuojamos. Ta žodis diskriminaciją, jūs jį ir pats naudojate savo pasakymę. Uh, um, Irgi turiu klausimą, pirmiausia, štai kokį. Aš manau, kad bent jau atsižvelgiant tai, ką aš mačiau pati gazoje, ne kartą, yra tai, kad visur yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Ir musulmonų ir krikščionių teisės yra pažeidžiamos, ir netikinčiųjų teisės yra pažeidžiamos. Nes ta teritorija yra visiškas kalėjimas, kur laisvės principo iš vis nėra laikamo, laikomasi. Ir tas buvo. Ir e, tada, kai iš ten lankiausi Gazoje, kai, šalis buvo, kai teritorija buvo okupuota Izraelio ir dabar, kai yra taikoma Izraelio blokada. Taigi kila klausimas, ar mes finansuojame tą blokadą ir kas atsitiks, jeigu mes atsisakysime mokėti. Tada Izraelis turės mokėti, nes tie žmonės kalėjime irgi juk turi valgyti. The question to ES, the political question, but if the Commission likes. Aš manau, kad tai politiniai klausimai, daugiau išorės veiksmų tarnybai, e, bet jeigu komisija nori atsakyti, prašau. E, bet Bet kai kalbam apie žmogaus teisės gazoje, tai reikia kalbėti ne vien tik tai apie Izraelį, bet ir apie Hamas, nes Hamasas pažeidinėja žmogų, žmogaus teisės tenai. Gal norėtumėte trumpai atsakyti ir baigsime šią diskusiją. Dėkuoju, ponė Pirmikė, ačiū už diskusiją savaime suprantama, e, mes kiekvieną dieną savęs to paties klausėme, ar būtų geriau, jeigu nutrauktume bendradarbiavimą, ar tai pagerintų palestiniečių padėtį. E, na, kol kas atsakymas į tai mūsų nuomonė yra ne. Mes manome, kad mūsų programos kritiškai svarbios, kuriant palestiniečiams e, reikalingas gyvenimui sąlygas, E, e, jos pagerina palestiniečių galimybės e, patenkinti savo švietimo, sanitarijos poreikius. Tos programos tikrai užpildo tą spragą, kurios neužpildo ir neužpildytų arabų valstybės esančias aplink Palestiną. Jeigu mes to nedarytume, tikriausiai niekas to nedarytų. Bien, écoutez, euh, madame Fed... Na, aš galiu tik štai ką pasakyti. Aš lankiausi labai trumpai toje teritorijoje kaip biudžeto komiteto pirmininkas ir toks lankymo metu aš bandžiau vertinti padėtį vietoje ir įvertinti, kaip yra naudojamos lėšos, kurias ES skiria Palestinai iš savo biudžeto ir aš pasidalinau savo pastebėjimai su jumis ir Gaza, aš jau sakiau, yra getas. Žmogaus teisų padėtis, aišku, yra labai svarbi, tačiau kai 60 procentų jaunų žmonių nedirba, 40 procentų yra saugusių nedarbo lygis, tai kyla klausimas, kur čia tada yra prioritetai. Akivaizdu, kad Hamasas neprisima koordinavimo atsakomybės ir uh, visa ta pagalba, kuri yra skiriama, yra koordinuojama vietoje, kokio tai koordinatoriaus. Ir Palestina masto apie tam tikrus regionus, galimus regionus, tuomet gazos ruožas būtų toks vienas bendras regionas ir aš tikrai Liepos mėnesį turėjau daug vilčių dėl spalio mėnesio savivaldybės rinkimų. Tikėjausi, kad galbūt po tų rinkimų bus galima geriau atsiž atsižvelgti į bendrus žmonių interesus ir surenkti tokias bendras ir aiškesnės galbūt diskusijas su Izraeliu, tačiau nebuvo patenkintos sąlygos ir Palestinos savivalda nusprendė atidėti rinkimus nes e, tai, kas buvo padaryta gazoje, buvo kvestionuojama vakarų krante. Taigi, kalbant apie tas persiekiojimas bendruomenės, tai aš tik tai galiu pasakyti, kad neturėjau laiko ir toje mano parengtoje programoje netgi neturėjau galimybės susitikti su tų bendruomenės stovais ir susidaryti įspūdį apie tai, kas, kas vyksta. Ir galbūt šis sritis yra kur kas labiau priklauso AFET kompetencijai nei biudžeto komiteto kompetencijai. Tai aišku, esminis dalykas yra atgaivinti ekonomiką ir visą tai daroma tais mikroprojektais, mikrokreditų pagalba, kad būtų galima įkvėpti viltį žmonėms, nes mane labiausiai nustebino tai, kad tie žmonės, kurie gyvena gazos ruožė, kad jie netikė ateitimi. Jie kalba apie tai, kad ateities nėra. Taigi galbūt ES, e, ką aš bandžiau Jums pasakyti, būtent kadangi esame pagrindiniai naudos tiekėjai, tai galbūt mes galėtumėme aiškiau ir griežčiau kalbėti tam, kad Palestinos savivalda Izraelis suprastų, kad kadangi esame pagrindiniai donorai, kaip teisingai sakė ponia Gomes, Galbūt e, tai, kad mes e, susitikau ir su Johaf Notahai, kuris užsieima Izraelio ir Gazos ruožo veiksmų koordinavimu. Ir jis kalbėjo apie tai, kad bandoma yra palengvinti tuos santykius ir suteikti daugiau išvykimo vizų e, gazos gyventojams, Taigi be jokios abejonės apie tai dar turėsime galimybių pasikalbėti ir aš tik tai įsipareigoju į anglų kalbą išversti mano ataskaitą. Ataskaitą, kurie labai susidomėjo delegacijos su Palestina vicepirmininkė. Ir pabandysiu tokiu būdu prisidėti prie, prie to proceso, nušviesiu plačiau tai, ką aš mačiau, ką aš girdėjau ir supratau. Ir mes kaip svarbiausias finansuotojas galbūt turėtumėme turėti aiškesnę strategiją ir viziją šio regiono atžvilgiu. Ir aš manau, kad ES turi tą, parengti tą strategiją. Taigi dėkoju už kvietimą, ponė pirmininkė. Pozicinam. Labai ačiū Jums, gerbiamas pirmininkė, ačiū šį pranešimą. Kaip matote, Jūsų pranešimas tikrai sulaukė didžiulio susidomėjimo. Taip pat e, buvo sakyta ir apie, kad reikia dar labiau pasigilinti į šią temą. Mes vyksime misijos į Jeruzalę. ir pabandysime padaryti įspūdį ES finansavimu. Lankysimės beje ir Ramaloje, ne vien tik Jeruzalėje. Ir aišku, mes turime išsiaiškinti, kokie yra dabartiniai trūkumai. Ar yra taip, kad pinigai nuteka į kažkokius neteisingus kanalus, patenka ne ten, kur reikėtų. Ir kad kaip palaikyti ryšius su Palestinos vyriausybė gazos ruožė, nes, kaip žinia, ten veikia ir Hamas. Ačiū išvykusią diskusiją.